ataskaitą apie ES finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimu 2013 metai. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui Pirinskį, jis kalbės keturias minutės. Благодаря ви, госпожо председател. Тук съм. Госпожо председател, уважаема госпожо вице-президент на Европейската комисия. Gerbiami nariai ir komisijos vicepirmininkė kolegos. Kiekviena valstybė narė proporcingai prisideda ir įneša savo įnašą į ES biudžetą. Taip pat ji turi ginti ES finansinius interesus. E, ataskaita. Pranešimas buvo patvirtintas vienbalsiai, tačiau vyko diskusijos. Buvo svarstoma, koks tinkamiausias būdas ginti finansinius interesus. Tradicinis požiūris tai įvairūs ribojimai, sankcijos, pažeidimų pranešimas. Tačiau pažeidimai yra dviejų tipų vieni baudžiamojo pobūdžio ir korupcija, bet kita daug platesnė grupė tai yra klaidos, taisyklių neišmanimas, sudėtingi reikalavimai. Vadinasi, reikia ne tik sankcijų, bet ir pagalbos valstybėms narėms, kad jos galėtų užkirsti kelią sukčiavimui ir sugebėtų sumažinti netyčinių e, klaidų skaičių. Iš 2,4 milijardų eurų pažeidimų didžiausia dalis 1,84 milijardai eurų dėl netyčinių klaidų, o sukčiavimas sudarė tik tai 309 milijonus eurų. Noriu atkreipti dėmesį į opų klausimą, tai yra sustabdytus mokėjimus pagal sanglaudos politiką. Pranešimo tekstas ragina komisiją griežtai vykdyti savo politiką ir taikyti priemonės, bet šita formulė yra labai viena planė, nes neatsižvelgiama į tokių priemonių prevencinį pobūdį Tai parašyta ES veikimo sutarties straipsnėje 325. Ten kalbama apie prevencinės priemonės, ginant ES finansinius interesus. Valstybės narės raginamos pranešti apie tyčinius ir netyčinius pažeidimus, kad būtų galima rasti sprendimus, kaip tokių problemų išvengti ateityje. Informacija apie netyčinės klaidas neturėtų būti naudojama valstybėms sugėdinti. Atvirkščiai, valstybės narės reikėtų išmokyti, kaip e, išvengti klaidų, kaip ištaisyti kontrolės sistemų trūkumus. Jeigu paaiškėja, kad kuri nors valstybė susidūrė su sunkumais, tai būtent kitos valstybės narės ir Europinės institucijos teikdamos informaciją, keisdamosi patirtimi, organizuodamos mokymus turi padėti tai valstybė nariai. nariai. Ir taip būtų geriausiai apsaugoti finansiniai interesai. Tai geriausiai atitiktų ES piliečių lūkesčius. Dėkoju visiems, kurie dirbo su mamimi. Popova, socialdemokratų sekretoriato atstovė Kudruca ir taip pat pona Kastilijų, kuri atstovauja biudžeto kontrolės komitetui. Dėkoju už sklandų procesą. Dabar komisijos narė Georgieva. Ačiū pirmininkė. Ir Ačiū e, ponui Pirinski už jūsų pranešimą. Ir parlamentas, ir komisija nori kovoti su sukčiavimu. Tikslas vienas, kad piliečiai labiau pasitikėtų mūsų darbu. Jūs pateikėte įvairių rekomendacijų ir mes kai kurias iš jų jau įgyvendiname. Paminėsiu. Pirma, pranešimas apie pažeidimus. Mes sutinkame su jūsų išvada. Reikia aiškiai atskirti sukčiavimą nuo klaidų. Visiškai totaliai negalima toleruoti sukčiavimo, jokių klausimų apie tai, bet kita vertus Dėl klaidų reikia imtis prevencinių veiksmų. Reikia imtis supaprastinimo ir harmonizavimo visose išlaidų kategorijose. Tam ir yra įsteigta nauja komisijos narių grupė, kuri dirba su didžiųjų išlaidų sritimis. Dabar aptarsiu sanglaudos politiką. Sutinkame su jumis kad reikia pabrėžti prevencinius veiksmus. Ir taip pat pritarėme parlamentui, kad 18 metais reikia atlikti peržiūrą ir įvertinimą, ar naujoji reglamentavimo politika mažina pažeidimų ir klaidų skaičių. Mes atidžiai įsigilinome į jūsų pranešimo skyrių apie viešuosius pirkimus ir pripažįstame, kad ten vis dar įvyksta sukčiavimo, korupcijos ir pažeidimo atveju. Ir yra naujoji viešųjų pirkimų direktyva. Džiaugiamės, kad jūs jai pritarėte. Tai proga valstybėms narėms tobulėti. Tai taip pat proga mums, Europos institucijoms, atlikti finansinio reglamento pakeitimus. Tiesa, dėl jo dar derimas, deramasi, tikimės darybas greitai užbaigti. Mūsų institucijose turi įsigalėti antikorupcinė kultūra, tvirta pozicija. Dėl to mes atliksime įvertinimą, kaip vykdoma vidinė antikorupcijos mm, politika Taip pat 16 metais paskelbsime ataskaitą apie antikorupcinių priemonių įgyvendinimą. Tai yra vienas iš kertinių akmenų mūsų e, politikoje dėl kovos su sukčiavimu. Su visais mes norime bendradarbiauti, e, taip pat ir su OLAF priežiūros komitetu Aš pati asmeniškai bendradarbiauju su OLAF priežiūros komitetu. Turime sukurti tinkamą atmosferą, kad galėtų OLAF ir jo priežiūros komitetas tinkamai veikti. Olaf kreipėsi dėl tam tikrų statistinių priemonių ir dėl analizės kuri atliekama jų pageidavimu. Dabar mes gilinamės, kaip mes galėtume padidinti mm, priežiūros komiteto nepriklausomumą. Aš kalbu apie jų žmogiškosius išteklius ir biudžetą, apie darbuotojų skaičių. Netrukus mes pateiksime tos analizės rezultatus. Toliau, e, Europos prokuroro direktyva vadinamoji PIF direktyva. Europos prokuroro tarnyba turi tapti papildomų ramščių užtikrinant ES finansinius interesus. Taip pat ir direktyva dėl finansinių interesų apsaugos. Ir visi šie elementai turėtų mums e, leisti pasiekti geresnių rezultatų kovojant su korupcija ir sukčiavimu. Ačiū. Dabar kalbės regionio, regionės plėtros komiteto atstovas ponas Arimon. Gerbiama pirmininkė, gerbiamybė komisarė, kai viešuosiuose biudžetuose trūksta lėšų, mes turime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų lėšos nebūtų švaistomas, kad jos būtų naud... leidžiamos taupiai ir tikslingai. Todėl bet kokia informacija apie švaistimą, apie netaupimą kenkia ES įvaizdžiui. Taigi ES priešams, demokratijos priešams mes neturime įteikti kritikos įrankio į rankas. Ypač kai mes kalbame apie sanglaudos politiką, kai mes kalbame apie sanglaudos fondų, regioninių fondų lėšų naudojimą, tai būtent tose srityse mes pasimėm daugiausia pažeidimui. 2013 metais buvo pranešta 300, apie 321 e, e, atvejį, kai buvo lėšos e, naudojamos netikslingai arba išleidžiamos negu pagal nuostatas. 1,3 milijardai eurų buvo išleista iš regionų fondo lėšų ir tai rodo, kad mes turime nustatyti objektyvius kriterijus, kuriais būtų vertinami tokie piknaudžiavimo uh, veiksmai valstybėse narėse, kol kas tokių kriterijų nėra, bet to tos, tie pažeidimai negali būti išaiškinami, kadangi administracinės procedūros yra per daug sudėtingos. Todėl reikalinga kovos su sukčiavimu strategija valstybėse narėse, o ją įgyvendant reikalinga išorinė kontrolė ir taip pat Europos prokuratūros reikšmė didėja. Taip pat fondų veikla yra ta šaltinis, iš kurio randasi daugiausiai įvairiausių finansinių pažeidimų. Taigi mes turime tą nusikalstamąją energiją pažabotume ir kad kiekvienas centas būtų nukreipiamas link prasmingų investicijų ir kad mes neliktume mūsų mokėtojams skolingi nie vieno cento. Groups, no. Tarp politinių frakcijų dabar neturėtų vykti diskusija, aš tiesiog suteiksiu žodį frakcijų atstovams, pirmiausia, poniai Makovei. Šiame pranešime buvo siekiama suformuluoti siūlymus dėl saugos, apsaugos priemonių siekiant apsaugoti ES ir piliečių lėšas. Tai yra ES lėšos, nesvarbu, kur jos būtų naudojamos Rumunijoje, Vokietijoje ar kitur, yra mūsų visų lėšos ir mes turime tas lėšas saugoti, taupyti, kadangi tos lėšos yra sumokėtos iš mūsų gyventojų e, kišenės ir nukreipė tas lėšas į ES biudžetą. Taigi, reikėtų visiems įsisamoninti, kad mes kalbame ne apie abstrakčius ES interesus, o kalbame apie tą vieną pinigų puodą, į kurį yra sudėtos valstybių narių ir piliečių lėšos. Ir jeigu kas nors nukenčia, tai nukenčia ne viena valstybė, bet nukenčia visi ES piliečiai. Jeigu sakytume, kad dešimtyje valstybių nėra jokio piknaudžiavimo ES lėšomis, tai negalima teikti, kad kitose 18 valstybių situacija neprikaištinga. Taigi mes esame visi atsakingi ir aš norėčiau padėkoti komisariai už jos mintį, kad komisija tiesiog ne tik pateikė siūlymus dėl to, kaip kovoti su pažeidimais, kokios administracinės priemonės gali būti taikomas, bet tai, kad bet koks lėšų švaistimas, piknaudžiavimas jomis yra nusikalstama veikla ir dėl to labai svarbi tampa Europos prokuratūros funkcija. Labai svarbu, kad tyrėjai, prokurotojai turėtų galimybę nuvykti į bet kurią ES valstybę, susipažinti su situacija vietoje ir išaiškinti visus e, teisės e, ir finansų pažeidimus. Greslė, pusantros minutė. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms kurie dėkojo pranešėjui. Tačiau aš abejoju statistiniais duomenimis, kurie yra pateikiami pranešime. Aš manau, kad e, Europos ombudsmeno tarnyboje apskritai pasitaiko pakankamai daug neaiškių, nekonkrečių statistinių duomenų, kuriais galima manipuliuoti. Taigi, Olafas yra parengęs kitą pranešimą apie sisteminius pakeitimus, pažeidimus. Komisija kol kas neįvertino šito pranešimo ir užsakė naują tyrimą. Kaip ten bebūtų, atliekant kontrolę, labai svarbu turėti patikimus statistinius duomenys. Aš apgailės stauju dėl to, kad tiesa pasakoma tik tai apie kai kuriuos dalykus, generalinis direktorius, pavyzdžiui, nurodė 15 tūkstančių išlaidų, o iš tikrųjų patikrinus paaiškėjo, kad išlaidos siekia 150 tūkstančių ir daugiau. Taigi, tai, ką jūs pasiūlėte, komisarė, yra gera pradžia ir aš manyčiau, kad reikia ryštingai žengti į priekį. Speaker is uh, Madam Ayala Sender for two minutes. Ayala Sender, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad man labai malonu e, išsakyti padėkos žodžius pranešėjui už puikų pranešimą, kuriame atspindimi ir viso šio finansavimo proceso užkulisiai. 2013 metai buvo paskutiniai metai praėjusioje finansinėje programoje ir todėl mokėjimų buvo daugiau ir apskaitai lyginant su 12 metais padidėjus mokėjimams, kadangi baigėsi daugiamatė finansavimo programa, išryškėjo ir daugiau, e, daugiau problemų. Taigi, kita vertus, taip mokant atskirais kasniais arba dalimis galima ir užmaskuoti daug problemų. Jau keletą metų mes ypatingą dėmesį skiriame išlaidoms ir turime siekti naujos išlaidų politikos, naujos kultūros. Valstybėse narėse situacija vis dėlto yra neaiški, kadangi ne, nelabai kontroliuojamos išlaidos. Kita vertus, kai kalbame apie 13 metų išlaidas, taip pat yra pakankamai daug neiškų klausimų, pavyzdžiui, muitų apskaičiavimo nuostatos, nuostatos nebuvo pakankamai veiksmingai taikomos. Aš daug 10 milijardų eurų liko neišmokėta. E, jeigu pagalvotume apie tai, kiek lėšų yra negauta ES biudžetą dėl to, kad vyko nelegali priekyba cigaretėmis, tabako e, produktais, tai galime įsivaizduoti, kokia suma susidarytų e, dar pridėjus mokestį už degalus dizelinį kūrą. Labai svarbu, kad gerai veiktų vartotų, vartojimo mokesčių kontrolės sistema. Kiekvienais metais mes turime aiškintis, ar nebuvo padaryta kokiu nors finansinių pažeidimų, naudojant ES lėšas ir išryškinus tokius pažeidimus reikia vadovautis konkrečiomis taisyklėmis, tačiau dėja jos šiuo metu yra pakankamai sudėtingos. Įgyveninus naująjį reglamentą galbūt situacija pagerės. Černetski, dvi minutės. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Pirmininkė komisarė, ponios ir ponai. Europos mokesčių mokėtojui labai rūpi, kaip europinės lėšos yra naudojamos. Ir dabar mes girdime, kad 2 milijardai eurų buvo panaudoti netinkamai, sakykime, švelniai. Tikrai negali tuo pasidžiaugti. Džiugu girdėti, kad tai yra klaidos, o nesukčiavimas, tačiau vis tik tai tai, kad tų klaidų skaičius išaugo 63 procentais, neramina. Vis tik tai vertinant iš mokesčių mokėtojų požiūrio taško, svarbu yra ne detalės, o svarbu yra tai, kad um, a, tie pinigai galiausiai pradingsta. Ir sutinku su to, ką sakė kolegos. Būtina juk taip pat ir pasirūpinti, kad mm, veikla būtų paprastinama. Kalbėčiau ir apie Olafo vaidmenį. Noriu pagirti Olafą už gerą bendarbiavimą su valstybėmis narėmis, ko labai reikia. Ir aišku, reikia kelti klausimą dėl politinės valios iš valstybių narių pusės kovojant su korupcija. E, čia situacija skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi. Manau, kad reikėtų su pirma namuose pasiaiškinti, kas vyksta, pažiūrėti, ar mūsų vyriausybės kovoja su korupcija ir iš tikrųjų dirbti taip, kaip kalbame, ne vien tik tai e, kalbėti. Pane Zanys, norite užduoti klausimą pagal mylinę kortelę pono Černecki? Pone Černecki, ar jūs atsakysite į klausimą? 30 sekundžių, primenu, jūsų klausimai. Csánescu eh, úr említette, hogy... Eh, Pane Černecki, eh, jūs paminėjote, kad netinkamų mokėjimų suma sudaro apie 2 milijardus eurų, bet man atrodo, tame skaičiuje yra ir korupcijos dalis. Ar jūs ir jūsų atstovaujama politinė partija sutinka steigti Europos prokuratūrą, kad ji galėtų veikti ir valstybės narėse? Pane Černecki, prašom atsakyti dziękuję bardzo panie pośle za labai dėkoju gerbiamam parlamentarui už aktualų klausimą nesu mm, tik visiškai įsitikinęs kad dar viena institucija kuri ribos jau dabar egzistuojančių institucijų, kaip kad, pavyzdžiui, OLAF įgaliojimus ir galės, ar iš tikrųjų tai būtų gera mintis. Neskubėčiau šiuo klausimu. Neskubėčiau steigti tokią instituciją Europos prokuratūrą. Manau, kad reikėtų geriau panaudoti esamas institucijas ir priemonės. Ir dvi minutėm. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kollegen. Ačiū, Pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti komisariai Georgievai už aktyvę veiklą siekiant veiksmingiau valdyti ES finansus. Aš perskaičiau parlamento pranešime, kad reikėtų biudžetą kurti tikslingai ir siekti, kad lėšos būtų leidžiamos kuo taupiau. Mes, parlamentas, raginome komisiją pasinaudoti turimomis teisinėmis priemonėmis, leidžiančiomis pakoreguoti biudžetą, ypač tais atvejais, kai valstybės narės negali išleisti numatytų biudžeto lėšų turi turėti galimybę daryti pakeitimus programuose. 80 procentų tų atvejų, kai tas finansavimo lygis nepasiteisino, buvo didesnis ar madesnis, valstybės narės buvo linkusios pasilikti savo šitas lėšas. Nebūtinai piknaudžiaunamos, bet vis dėlto buvo ir piknaudžiavimo apraiškų. Olavas Olafas yra labai svarbi institucija, tačiau ją reikia prižiūrėti val... teisinės valstybės priemonėmis, todėl e, Europos prokuratūra yra labai svarbi nauja institucija, suteikiant jai ypatingus įgaliojimus. Jeigu daugiau negu milijardas eurų nepatenka į ES biudžetą dėl to, kad yra vengiama mokesčių arba mokesčiai apskritai nesumokami, tai reikia šioje srityje imtis ypatingų veiksmų, o mes parlamentas turime būti tie aktyvistai, kurie siekia, kad ES mastu būtų ryštingai veikiama. Jums yra skiriama mėlynoji kortelė, klausimas pagal mėlyno kortelę. Ar jūs atsakysite? Etheridge. Aš pritariu, kad mokesčių mokėtojų pinigai turi būti išleidžiama tai, kad jais nebūdama piknaudžiaujama. Ar jūs sutinkate su tuo, kad nėra ES jokių įgaliojimų, kuriuos būtų galima suteikti e, Europos prokuratūrai, kadangi tai yra valstybių narių prerogatyva? Ar jūs nemanote, kad tokių įgaliojimų negalima apskritai suteikti? die eine frage europäische union zuständig Vienas klausimas, ar ES yra kompetitinga šioje srityje. Galbūt ES ir neturi tokių įgaliojimų, tačiau, pavyzdžiui, kaip su įgaliojimais siekiant uh, užsitikrinti vidaus saugumą ir vidaus saugumo kompetencijos dažnai yra perdodamos į išorę. Tai daro be kita ko ir jūsų valstybė, kovodama su terorizmu. Taigi mums yra reikalinga apskritai e, konkreti veikla, o ne veikla nukreipta prieš ją, kaip jūs darote. Legui. Vous avez une minute. Pone Anderson, Guevara, du pusantros minutės given that fraudulent irregularities in 2013 involved 2013 buvo 209 milijonai eurų netinkamai panaudotų ir buvo kitų klaidų ir labai svarbu, kad būtų viešojo sektoriaus lėšos apsaugotos, ypač dabar, kai yra um, griežto taupimo politika dar taikoma. Tačiau daugiametinė finansinė programa 13-20 metų laikotarpė um, pirmą kartą 7 metų biudžetas yra apkarpytas palyginti su 57 metų patirtimi. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų reikia galvoti apie administracinius pajėgumus, kurie geriau padėtų nusatyti pažeidimus ir apsaugoti um, valstybės narės ir ES nuo finansinių pažeidimų. Tam reikia tinkamai apmokytų pareigūnų, darbuotojų. Tačiau aš bejoju dėl Europos prokuratūros, dėl visos logikos, kaip es baudžiamoji teisė yra plėtojama. Tai yra skirta kovoti su tarptautiniu organizuotų nusikalstamumu. Tačiau tai neturi būti daroma, paminant dabartinės atskirų valstybių narių teisinės sistemas, perdant viską Europos. ES. 26.1 straipsnis taip pat yra kontroversiškas galbūt, nes jis um, uh, jungtinės karalystės uh, sistemom, sistemos pas, iš tikrųjų jos atsidurs nepalankioje situacijoje. Thank you, Ms. Chair. Dear... Sievar pusantros minutės. Ačiū pirminkė, po ilgų diskusijų žaliųjų frakcija pritarė dabartiniam pranešimo tekstui, kuris buvo patvirtintas komitete, kuriame taip pat yra ir mūsų išsakytas kritinis požiūris į OLAF. Mes ypač ėmėme tą tekstą dėl kovos su korupcija. Tai yra viena iš pagrindinių kovos ryčių, kur reikia labai daug dirbti, kad būtų galima apginti ES finansinius interesus ir užtikrinti tikrai didelį visuomenės pasitikėjimą ES institucijomis, kad jos gali apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus nuo rizikos. Ir pranešime taip pat yra kalbama apie PVM sukčiavimą per sieną, um, tai, vykdom, tai pakenkia ir nacionaliniam, ir ES biudžetui. Uh, Mums taip pat reikia tinkamų teisinių nuostatų dėl informatorių apsaugos įvairiose valstybėse narėse, kaip kad ir pavyzdžiui mano gimtojoje e, Vengrijoje, kad tie, kas informuoja apie pažeidimus, būtų tinkamai apsaugoti. O labai dažnai, pavyzdžiui, Vengrijoje yra tokių procedūrų, kurios pritaikomos atsisuka prieš informatorius, kurie praneša apie korupcijos atvejus. Ir galiausiai aš noriu akcentuoti tai, kad reikia Europos prokuratūros rinkos. Mums reikia dar daugiau kovoti, kad turėtumėm tokią nepriklausomą instituciją, kuri galėtų dirbti šioje srityje. Turime įtikinti ir tarybą, ir ypač ES piliečius, kad tai atitinka mūsų mokėč... mokesčių mokėtų interesus, atitinka visų ES piliečių interesus. Ačiū vienai minutiai, Valas Valį. Ačiū pirmininkė. Turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad išvengtumėm sukčiavimo. Manau, visos frakcijos tam pritarė. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie kitą dalyką. Tai yra um, lėšų valdymas, kai eina kalba apie projektus, kurie bus finansuojami pagal taip vadinamą Junkerio planą. Turime būti atsargus, kad nebūtų finansuojami tie kiti projektai, pavyzdžiui, dujų saugyklos netva, netvari veikla, programos, kurios galbūt galbūt atrodo aplinkosaugiškai geros, tačiau galbūt paremtos nerealistiškomis, pernelik optimistiškomis studijomis. Tai gali būti labai rizikingos programos. Taigi turime būti itin budrus. Um, mes turime užtikrinti, kad būtų skaidrumas struktūrinių fondų srityje, kad valstybės narės prisimtų autorystę už savo vykdomas programas. Kiekvienas centas, kuris išmokomas per Europos socialinį fondą, turi užtikrinti, kad tikrai būtų darbo vietos kūriamos. Šapovais ir vieną minutį. Europos Sąjunga yra sukčiavimo šaltinis. Nekalbame apie PVM sukčiavimą, kuriam, kurį padeda vykdyti ES veikimas. Čia eina kalba apie dešimtis milijardų Prancūzijos atveju. Sukčiavimas, finansinės klaidos, kurios nustatytos, eina kalba apie apitikrus paskaičiavimus, tai yra. Uh, 409 milijardai nuo savų lėšų, ar mes galime kovoti su sukčiavimu, jeigu ES padeda laisvai judėti nusikalstamiems pinigams be jokios kontrolės valstybių lygmenių. Šis tekstas arba pasiūlymas dėl Europos prokuratūros ar, um, reikia iš valstybių toliau atimti suverenės teises, vykdyti teisingumą. ES institucijos yra tokia mašina, kurio žmonės nebesupranta. Te gyvuoja demokratiškai savarankiška um, Europos valstybių um, Europą. Minut. Švidekovski. Pirmininkė komisijos narė. Skaidrumas ir sažiningumas tai tos vertybės, kurių turime laikytis. Jos e, užtikrina e, kokybišką gyvenimą, jos lygiai taip pat svarbios kaip laisvė ir demokratija. Jei norime, kad sąjunga veiktų veiksmingai, turime ginti tas vertybės. ES finansiniams interesams grėsmė kelia pinigų plovimas, korupcija, sukčiavimas ir kita nusikalstama veika. Svarbu neapsiriboti komisijos ir ES kritiką. Reikia ieškoti problemų ir pačiose valstybėse narėse. Valstybės turi nebijoti prisimti atsakomybės O jeigu jos kratosi tos atsakomybės, tai komisija turi griežtai nutraukti valstybėms, tai valstybei skiriamą finansavimą. Mėlynoji kortelė, ar sutinkate atsakyti taip? Ponas Arnot, jūs gražiai kalbate apie tai, kad ne visada ES finansavimas klaidingai išleidžiamas. Galbūt galite pateikti vieną pavyzdį, bent vieną pavyzdį, kai ES finansavimas būtų davęs geresnį naudą, jeigu būtų perkeltas į valstybę narę ir išleistas valstybės. Zdechovski, gerbiamas kolega Arnot, aš nemanau, kad atėmus visas lišas iš ES jį pradėtų veikti veiksmingiau. Jei norime, kad ES būtų stipri valstybių grupė, ji turi turėti savo finansus ir vykdyti savo finansų politiką. Galbūt jūsų klausimas tam tikrą prasme ir pagristas, bet aš jam negaliu pritarti, nes aš federalistas, aš noriu stiprios Europos. Vaughan, dėkoju už šį pranešimą pranešėjui ir ypač už tai, kad pabrėžta pajamų pusė. Dažnai kalbame apie išlaidas, bet nepamirškime ir apie surenkamas e, pajamas. Iš 2,9 procentų mūsų surenkamų nuosavų išteklių daug patenka į sukčiavimo sritį, tai maždaug 61 milijonas. Be to 10 milijardų prarandama dėl cigarečių kontrabandos. Laikai finansinių požiūrių sunkus. Vadinasi, turime surinkti kiekvieną įmanomą eurą ir reinvestuoti į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Turime kovoti su ta problema, įgyvendinti partnerystės sustarimą su tabako kompanijomis, taip pat pasirašyti protokolą dėl nelegalios prekybos tabakų. Taip pat atlikti mm, studiją dėl nelegalių e, cigarečių stebėjimo ir jų vietos buvimo nustatymo. Sulik, dvi minutės. Ačiū. Komisarė Georgieva. Slovakijoje korupcija iškerojo beveik kiekviename ES finansuojame projekte. Jūs pati iš Bulgarijos puikiai suvokėte, apie ką aš kalbu. Ir tokiame sukčiavime ne tik Slovakijoje, bet ir kitose valstybės narise dalyvauja ir politikai. Tai vieša paslaptis. Vykdomi tam tikri tyrimai, bet Olaf yra bejėgė Aš pats pateikiau 13 mm, skundų Olaf, bet jie miega žiemos miegu. Jeigu jūs rimtai norite e, kovoti su sukčiavimu, tiesiog naikinkite europinius fondus. Jie naudos neduoda. Jie tik tai stumia mus į prarąją. Europos sąjungos tikslas pasirodo ne pinigų perskirstimas pagal socialistų principus, bet e, rinkos interesai. Ačiū. Kalba Šoltės. Dėkoju komisijos atstoviai ir <clears throat> pranešėjui. Šita tema itin aktuali ir tokia liks artimiausiais metais. Akivaizdu, kad kai kalbame apie ES lėšas, susidurėme su sukčiavimu. Komisijai kiekvienais metais apie sukčiavimą pranešama vis dažniau. Tokių bylų daugėja. Sukčių įgūdžiai ir žinios tobulėja. Vadinasi, mes turime užsimti prevenciją, mes turime supaprastinti teisės aktus – teisės aktai turi būti protingi, turi padėti naudoti lėšas, o ne prikurti barjerų. Dabar apie Europos prokuratūrą. Nepuoselėkime iliuzijų, kad ji išgelbės Europą nuo korupcijos. Viską atidžiai apsvarstykime. Didžiausia klaida būtų įsteigti tą tarnybą be aiškių kompetencijos ribų ir be pakankamos paramos. Ponas Arnot, vieną minutę. Pranešimas apie kovą su sukčiavimu pasmerkė ES. Dešimtame puslapyje nurodoma, kad sukčiavimo padidėjo 30 procentų nuo 12 metų. Tai 1609 sukčiavimo atvejai. Negalima viso to paslėpti stalčiuje. Vis dar neturime kriterijų, neturime jokio mato, kaip pamatuoti sukčiavimą. Pinigai išvaistomi, o mes visiškai nesusigaudome, kas vyksta. Kodėl taip yra? Ar dėl biurokratinės kultūros? Aš manau, kad taip yra dėl to, kad sprendimai priimami labai toli nuo piliečių. Ir todėl tokios problemos atsitinka. Briuselis yra tiesiog pernelyg nutolęs nuo savo piliečių, kad jį būtų galima suvaldyti. Ponas Jauk, vieną minutę. Kolegos Jauk nėra, dabar ponė Sarava, Sarama. Ponė Sarama. Ačiū. Biudžeto kontrolės komitetas atliko puikų darbą pranešimas labai kritiškai įvertina situaciją ir siūlo kelius, kaip pagerinti ES pinėtų lėšų įsisavinimą. Taip pat yra kalbama apie labai svarbų Olafui tenkantį vaidmenį, tačiau, žinoma, Olafas savo veiklą turi gerinti iš esmės. Komisija taip pat kalbėjo apie problemas, kurios iškyla bendradarbiaujant su OLAF. Labai svarbu išsaugoti šitos tarnybos nepriklausomumą, tačiau kita vertus reikia gauti papildomos informacijos apie tai, ką Olaf veikia apskritai ir kaip jisai padeda gerinti tyrimų veiksmingumą. Socialistai tiesiog užmerkė akis prieš šitos trūkumus, tačiau mes negalime pamiršti tų pakeitimų, kuriuos mes pakeitėme dėl 12, 13, 14 punktų, kuriais mes skatiname OLAF padaryti stipresnę instituciją kovojančią su sukčiavimu Europos Sąjungoje.

tinkamu laiku. Komisija yra jau pasakiusi, kad jinai susirūpinusi tuos piknaudžiavimo atvejais ir supranta, kad kartais biurokratinė našta e, programų įgyvendintojams yra per didelė. Taigi šitas e, sukčiavimas kartais ir neigiamai atsiliepia ir valstybių narių e, biudžetui, kadangi programos finansuojamos ir iš jos. Taigi labai svarbu decentralizuoti sistemą ir didesnį dėmesį skirti subsidarumui. Škre, škrlec. Vieną minutę. Ka... Zahvaljujem. Pozdravim izvješće. Dėkuoju. Aš e, palankiai vertinu šitą pranešimą, tačiau aš nemanau, kad rytų ir centrinės Europos valstybėse sukčiavimas yra didelė problema. Ta problema yra pažįstama ir senosiuose valstybėse narėse ir tai paaiškinama tuo, kad pirmiausia yra nepakankamos programas įgyveninančių asmenų žinios ir taip reiškia, kad reikia E, daugiau koordinuoti, mokyti, šviesti ir derinti visas nuostatas siekiant, kad jos būtų vieningai taikomos visoje Europos Sąjungoje. Tik taip mūsų politiką bus galima pasitikėti. Pre Damato. Vieną minutę. Iš tikrųjų, pranešėjas parengė labai įdomų pranešimą, tačiau jis nusipelno tam tikrų uh, komentarų. Pirmą kartą sanglodos politika e, susidurė su antru pagal nusikaltimų, nu, pažeidimų skaičių e, paklaidos faktoriumi. Taigi yra labai daug sąmoningų pažeidimų ir kiti pažeidimai yra klaidos. Taigi mūsų tikslas turėtų būti uh, išvengti regioninių skirtumų Italija, Rumunija, Bulgarija, Lenkija yra tos valstybės, kuriuose yra, pasitaiko daugiausia mokėjimo klaidų arba piknaučiavimo atvejų. 72 tų e, nustatytų pažeidimų atvejų e, buvo piknaudžiavimą sąmoningai. Taigi reikalinga labai veiksmi valdymo, kontrolės sistema, taip pat audito sistema. Jums yra pateikiamas klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ar atsakysite? Jakovšič klausė. Aš norėčiau damat, damat, aš jūsų klausiausi labai įdėliai. Kadangi Mes dirbame kartu Regi komitete. Noriu jūsų paklausti štai ko. Mes labai ilgai diskutavome apie tai, kad reikia supaprastintų procedūrų, kurios leistų uh, matyti, kokie yra piknaudžiavimo atvejai, jie yra sąmoningi ar nesąmoningi. Ar jūs manote, kad tokia informacija, paprasta sistema būtų naudingai? Žinoma, be bejonių. Italijoje mažiau išsivystusiuose regionuose e, yra daugiau piknaudžiavimo atvejų ir finansavimas dažnai yra nutraukiamas. Nutraukiamas tiems regionams, kuriems jis yra labiausiai reikalingas. Todėl reikėtų pasiteirauti, kodėl audito bendrovės uh, nevykdo prevencinės veiklos, kodėl jos netikrina laiku. Taigi audito vadybos sistemų sertifikavimas yra didelė problema. Ačiū pirmininkė, ačiū komisariai, dėkoju pranešėjai už puikų darbą rengiant šį pranešimą į jį reikia žiūrėti PIF konvencijos kovos su um, sukčiavimu kontekste bendrai. Taigi, galvojant apie bendrijos finansinių interesų apsaugą, ir tai turi būti prioritetas uh, ES politikos sritise. Uh, Ir mm, turi, matome tokių padrasinančiai nuteikiančių rezultatų, yra gerėjanti situacija, mm, geriau tyrimai atliekami ir laikotarpis trumpėja, tačiau galvojant apie neteisingai, neteisėtai panaudotų lėšų sumą, jų, ji yra dar pernelyg didelė. Turime pasirūpinti, kad tikrai turėtumėm kaip galima greičiau Europos prokuratūrą, nes tai padėtų mums šioje srityje. Reikia paspartinti ir sprendimų prieimimo procesą ir užtikrinti, kad ES finansiniai interesai tikrai būtų apsaugoti. Tai galiausiai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Kiničiai. Pone e, Kiničiai, jums yra pakelta mirinoji kortelė. Ponas Kovenmikė, prašom. Ehm, ehm, eh, Diskusijos yra dėl Europos interesų apsaugos, o ne dėl korupcijos. Ar jūs nemanote, kad mes daug daugiau pinigų prarandame uh, Mm, legaliuose, oficialiuose projektuose. Mano nuomonė, 95 procentai pinigų panaudojami tokiuose projektuose yra išvaistomi, prarandami ir tai kenkia Europos ekonomikai, kas yra dar svarbiau. Pane Činyčiai. Ma io credo, eh, le rispondo in maniera molto sintetica, io credo che non si possa... Galėčiau labai trumpai pasakyti štai ką. Negalime atskirti bendrijos finansinių interesų apsaugos nuo kovos su sukčiavimu ir nusikaltimais. Tie du dalykai yra tarpusavė susiję, negali jų atsijėti. Čehovski po 1 minut. Mes Vaičiachovski vieną minutį. Bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė. Mums visiems rūpi es finansinių interesų apsauga Tačiau reikia galvoti ir apie kasdienio gyvenimo neliečiamumą ir aiškumas čia būtų raktinis žodis. Visos lėšos, kurios yra panaudomas, turi būti panaudojamos skaidriai. Turime žinoti, ko, kas ir kodėl yra remiamas iš europinių fondų. Deja, situacija praktikoje yra kitokia. Stengiuosi išsiaiškinti, atsekti, kaip keliauja pinigai, kurie yra skirti kai kurioms probleminėms rytims Lenkijoje ir galiu pasakyti, kad ateičiai svarbiausia žodis turi būti skaidrumas. Skaidrumas, kai na kalba apie kovą su sukčiavimu ir korupcija. Atin. Ačiū dabar, panas Batinė, na, minutė. Europos Sąjunga nesėkmingai kovoja su sukčiavimu jau daug metų. 20 metų iš eilės auditoriai negali pasirašyti sąskaitų. Komersinėme pasaulyje jau seniai būtų viskas išspręsta, tokia organizacija būtų uždaryta ir būtų viskas aišku. Tiksli sukčiavimo suma neiški, bet tai turbūt milijardai. Dvi, dvi, didžiausios rytis tai yra sanglaudos fondai fondai ir bendra žemės ūkio politika. Valstybės, kur yra daugiausia pažeidimų, tai yra Italija, Rumunija, Bulgarija, Lenkija, Danija ir Graikija. Uh, tikrai nestebina tokia situacija. Jeigu skiriame didžiulius, didžiulės sumas pinigų, kurios yra instituciškai korupcinės, tai aišku, kad nusikalteliai tuo pasinaudoja. Mano rinkėjai Londone pasibaisėtų, kad jų mokesčius mokėti pinigai yra jais taip sukčiaujama. E, tačiau ES štai, kas, e, ką mes matome ir gegužės 7 jų kip dėl to nuspręs. Non, Monsieur Ivan n'est pas là. Nous passons à Monsieur Barekov. Une minute. Pana Ivan nėra, panas Barekov dabar. Госпожо председател, госпожо Георгиева, господин... Pirmininkė, komisarė Georgieva, ponė Pirinski, valstybė valstybės narės, kur yra ataskaitos už teisingumo vidaus reikalus, žiūri atidžiai į persekiamą sritį, iš tikrųjų, pavyzdžiui, Bulgarijos situacija, kokie yra didžiulė, didžiulė, didžiulis korupcijos lygis ir Europos prokuratūros iniciatoriai turi suprasti, kad jeigu nėra tokios prokuratūro, Europos prokuratūros, tai reiškia, kad um, Europa toleruoja nusikaltimus prieš ją, save pačią. 28 valstybių narių įtaka turi būti mažesnė um, būsimoje Europos prokuratūroje. Minutį. Dámy a pánové, ta zpráva, kterou máme před sebou ponius ir ponai. Mums pateiktume pranešime e, pilną domenų apie sukčiavimą ir e, ES fondų prastą valdymą. E, klausimas rimtas, nes kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus. Aš manau, kad ir parlamentas, ir komisija atsisako išvelgti tikrąją priežastį. O būtent sukčiavimo priežastis tikėjimas, kad pinigai turi būti perskirstomi per ES centrą. Kodėlgi negalėtų tie pinigai likti valstybėse narse, savivaldybėse, e, piliečių kišenėse, kad jie patys spręstų į ką investuoti. Panaikinkime fondus, taip pakirsime ir korupciją. Ačiū. Dabar spontaniškos diskusijos. 13 prašymų, bet trūksta laiko, todėl tik 8 kalbėtojai bus. Ačiū pirmininkė. Geras išlaidų panaudojimas mums turėtų labai rūpėti, jeigu mums rūpi ES ateitis. Tinkamai panaudoti viešiai pinigai didina pasitikėjimą ES institucijomis. Akivaizdu, kad biurokratinių kliūčių yra per daug. Ir dėl to mes nesugebame panaikinti pažeidimų Nerima kelia rodiklis, kuris rodo, kiek netinkamai panaudotų lėšų buvo susigražinta. 2013 metais tas rodiklis pagerėjo, tai tarsi demonstruoja institucijų ryštą. Tačiau privalome analizuoti, iš kur tie pažydimai atsiranda, kokios priežastys. Ponas Kaputo. Ačiū, pirmininkė kova su sukčiavimu, su korupcija turėtų būti prioritetas ES ir nacionalinėms institucijoms. Tai moralinė bei teisinė problema. Turime susidoroti su pažeidimais, kurie graužia europinę sistemą. Mūsų institucijose ir struktūrose turime suformuoti bendrą frontą. Valstybės narės tiesiog privalo laikytis teisės aktų. Procedūras ir taisyklės būtina supaprastinti. Institucijos turi dirbti ranka rankon. Taip pat reikia gilintis į viešuosius pirkimus. Šios priemonės turi paskatinti valstybių ekonomikos atsigavimą. Turime pasitelkti ir išorės kontrolę, kovodami su e, korupcija. Marijas. Kova su sukčiavimu yra labai svarbi šios gilios ekonomikos ir finansų krizės laikotarpiu. Sukčiavimas kai kuriais atvejais yra susijęs su tiesiog kapitalo mafija, su tais, kurie nelegaliai priekiauja cigaretėmis, ginklais, kūrų ir taip toliau. Žinoma, yra ir sukčiavimo atvejų, kurie yra suvoktini kaip aplaidumas. Kaip ten bebūtų, lėšų yra nedaug, todėl mes turime jas taupyti. Maždaug 2 milijardus eurų galėtume išieškoti iš valstybių narių ir labai svarbu, kad tokia suma nebūtų didesnė artimiausiais metais. Smanim važnost ove... Jakoček. Aš tikrai nenoriu menkinti šių diskusijų svarbos. Juk kalbame apie pažeidimų mastą 2 milijardai eurų. Aš pageidaučiau labai griežtų sankcijų už baudžiamosius nusikaltimus. Todėl aš pritariu Europos prokuratūros įsteigimui, nes tartotinis nusikalstamumas neapsiriboja viena valstybė. Aš daug metų pradirbęs vietos ir regionų valdžios institucijose ir pasakysiu taip, pirmininkė, privalome supaprastinti procedūras. Kartais nustatoma, jog įvyko sukčiavimas, bet pasigilinus paaiškėja, kad tai smulkmenos detalės, nupirktos medinės durys vietoj metalinių ir tai tiesiog e, įsivėlusi klaida sutartie. Ponas Viegas vieną minutę kalbės. Pabrėžiame svarbą kovos su sukčiavimu ir pažeidimais. Reikia skatinti tinkamą lėšų panaudojimą es išteklių panaudojimą. Mes turime vengti sensacijų. sensacijų. Ir nemanykime, kad e, visi pažydimai yra nusikaltimai. Iš 40 tūkstančių pažydimų, iš, iš 15 tūkstančių pažydimų tik tai 14 tūkstančių buvo atsiprašau, 14 tūkstančių buvo netyčiniai. Bet e, tenka pripažinti, kad globalizacija įsigalėjusi visose valstybės narėse ir tai sudaro sąlygas teisėtai vengti mokesčių. Pone Moj, vieną minutę. Gerbiami kolegos atkreipsiu dėmesį į įvairias problemas susijusias su lėšų panaudojimu tam tikrose valstybėse, ypač Italijoje ir konkrečiai Sardinijos saloje. Kalbu apie Europos socialinio fondo išlaidas. Kartais tokios išlaidos kenksmingos kai kuriems regionams. E, ne visus duomenys galima perduoti, nes tai privatumo dalykai, bet e, tuo pačiu tai sudaro sąlygas piknaudžiauti lėšomis ir viskas baigėsi korupcija, dažniausiai vietos lygmenių. Olafui tenka sudėtinga užduotis. Šita sistema nebegali tęstis. Ji turi būti keičiama, jei norime kovoti su sukčiavimu ir korupcija Europoje. Kontrolę būtina griežtinti, reikia atlikti daugiau veiksmų nei dabar. Ponas Kelly. Ačiū pirmininkė. Tiesiog skandalinga. Tiek pinigų prarandama ES dėl įvairiausių sukčiavimo rūšių. Turime susiimti ES. Turime peržiūrėti programas, įvairias programas, pranešėjas teigia, kad prarandama daugiau kaip 2 milijardai eurų kasmet dėl sukčiavimo, dėl pažeidimų. Vadinasi, akivaizdu, jog sankcijos bausmės yra peršvelnios. Jos turi būti griežtinamos, gal tada e, sukčiavimas sumažės. Taip pat mums reikia šviesti visuomenę. E, ir griežčiau reglamentuoti tas programas. Štai šitos priemonės galbūt padėtų mažinti pažeidimų ir sukčiavimo atveju. Sì, grazie Presidente. Ačiū pirmininkė. Komisijos ataskaitoje apskritai situacija kovos su sukčiavimo srityje yra įvertama pakankamai palankiai. Tačiau vis dėlto, kolegos, mes kalbame apie didelės sumas. 13 metais daugiau negu 1800 netikslumų buvo pastebėta įsisavinant fondų lėšas, ypač uh, žemės ūkio uh, regionų fondų finansavimo srityje ir todėl mes turėtume e, ypatingą dėmesį skirti tam įtarimą sukelčiam elgesiui. Todėl reikia keistis sukaupta gerąją praktiką, kadangi Italijoje iš tikrųjų yra nuveikta pakankamai daug, bendradarbiaujant su Olafu mes galėtume pasidalinti savo patirtimis su kitomis valstybėmis norėmis ir pasakyti, kokie veiksmai yra bausina veikla, veika ir už kurią numatoma baudžiamoji atsakomybė. Jums yra teikimas klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ar atsakysite jį? Devanė. Ačiū. Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs suprantate, kad struktūrinių fondų kontrolę vykdo nacionalinės institucijos, o komisija atlieka jau bendresnę kontrolę, apibendrina tuos valstybių narių kontrolės veiksmus. Taigi visas tas klausimas yra pakankamai politinis. Jūs siekiate daugiau skaidrumo, tačiau mes turėtume nepamiršti, kas ką daro. 30 sekundžių atsakyti klausimą. Aš atsakysiu kolegai Valiai. Tačiau norėčiau pasakyti, kad Italijoje, ko gero kolega nežino apie tai, kad Italijoje yra labai daug sukurta patirties ir yra tokios panašios į OLAF instituciją ir pačioje šalyje, kurios baudžia už sukčiavimą, nusikalstamą veiką. Iš tikrųjų yra pakankamai daug nuveikta, mes turime žvelgti e, į realybę atviromis akimis. Iš tikrųjų pažangos yra pakankamai daug. Dėkuoju, baigiame spontaniškų pasisakymų raundą ir dabar žodis komisariai Georgievai baigiavosiams pastaboms. Dėkuoju už jūsų komentarus. Iš tikrųjų, mes esame įsipareigoję mūsų piliečiams apdairiai, taupiai naudoti mums patikėtas lėšas sukčiavimas išlaidų srityje sumažėjo 0,19 procentų nuo 19 iki 0, lyginant su 0,21 anksčiau. Tai netgi ir 0,19 procento yra per daug ir todėl mes ir toliau turime bandyti išvaryti šitą velnę iš ES biudžeto teritorijos. mūsų e, sąskaitos prieš septynerius metus sumokėtos yra pasirašytos Olafo ir pasita komisija, tačiau vis dėlto yra paklaidos procentas per didelis, kartais netgi siekia 4,7 procento. Be to teismas yra aiškiai pasakęs, kad reikia supaprastinti finansavimo taisyklės, atskaitos taisyklės Tačiau jūsų papratinimas nereiškia, kad tų klaidų sumažės. Sumažės jų tada, kai mes užtikrinsime ypatingą skaidrumą, kuris leis piliečiams tiesiog atsekti mūsų skiriamų lėšų visą kelią. Tai būtent skaidrumas yra pats geriausias būdas kovoti su korupcija ir sukčiavimu. Mes visi kartu, parlamentas ir kitos institucijos kaip partneriai turime kovoti iš vien, taip pat e, kurti tokias paprastas taisyklės, kurias prireikus galima e, daryti sudėtingesnės. Svarbiausias uždavinys, kad lėšos būtų naudojamos taupiai ir kad už jas būtų tinkamai atsiskaitoma. Taip pat reikėtų pažvelgti ir į pajamų e, skiltį. Ten iki 0,25 procento padidėjo paklaidos procentas. Taigi tai yra pajamos, pajamos, kurias gauna valstybės narės ir čia joks sukčiavimas netoleruotinas apskritai. Žinoma, visi žinome, kad prevencija yra daug geriau negu gydimas, tačiau užbėgti kelią už akių e, sukčiavimui, nusikaltimui būtų pats geriausias gydimo būdas, tačiau tai nėra lengva padaryti. Tikiuosi, kad Europos prokuratūra gavusi pakankamus įgaliojimus galės tirti ir sukčiavimus susijusius su PVM ir kitais atvejais. Aš tikiuosi, kad prokuratūra padės apginti ES bendrus interesus. O jie reiškia, kad mes turime apsaugoti mūsų mokesčių mokėtojų lėšas. Visą tai reiškia, kad mes turime imtis atsakomybės, mes turime rinkti, kaupti ir tvarkyti patikimus duomenis. Duomenis, kurie pateikiami į duomenų bankus, turėtų būti patikimi. Iš tikrųjų, biudžeto priežiūros komitetas turėtų čia pasistengti, kad duomenys būtų patikimi. Kaip ten bebūtų, mes tęsime šitą dialogą. Tai yra pastangos, kurios niekad nenu, kurią nenustosime dėti ir viskas priklausys, aišku, nuo mūsų bendrų pastangų. Prinski, baigiamasis žodis, kaip pranešėjai. Ačiū, pirmininkė. Tikiu, kad šio darbo tikslas yra sukurti veikiantį efektyvų bendradarbiavimą tarp parlamento ir komisijos. E, tikrai kovojant su sukčiavimu ir pažeidimais. Nes aš tikiu, kad komisija, ponios Georgievas asmenyje šiandien, e, pateikė labai iškius įsipareigojimus pasiekti šių tikslų. Ir man atrodo, mūsų bendras tikslas yra paremti kiek įmanoma šias pastangas. Sutinku su ponia Greslė, kai sako, kad turime tikrai atsižvelgti visą statistiką, įvertinti statistikos svarbą ir aš norėčiau um, kolegų dėmesio tokiems duomenims iš 1 milijardo 700 milijonų išlaidų pažeidimų, tai yra 1,34 procento visų mokėjimų. Tai reiškia, kad per 98 procentai išlaidų buvo išmokėtos teisingai, tinkamai. Dabar kalbant apie nuosavo išteklių susigražinimą 380 milijonų eurų mm, kaip žinome, yra surinktų tradicinių nuosavų išteklių, tai yra 1,86 procento visos sumos. Ir be to 2013 metais tų pažeidimų e, kiekis sumažėjo 30 procentų palyginti su 2012 metais, sukčiavimas 21 procentų Na, aš apie vertę skaičių e, kalbu. Aišku, galvojant apie tai, kas e, nusipelno Olafo dėmesio, tai taip, bet aš noriu kolegoms pasakyti, kad tai e, tikrai nėra geriausias um, būdas apginti finansinius interesus, kalbėti veidmainiškai. Ačiū. Ačiū, tokiu būdu baigėme diskusijas, bus balsuojama rytoj. Dabar pereiname pagal darbo tvarkę prie tarybos ir komisijos pareiškimų dėl pasaulinės aukšto lygio konferencijos ebolos klausimų, kuri įvyko šiuo metu kovo trečią dieną ir aš iš karto suteikiu.